Eats. We start voting. Pradėsime balsuoti. Ponai Odį suteikiamas žodis dėl vedimo tvarkos. Pane pirmininkė, norėčiau pasisakyti remdamas 146 ir 48 straipsnių nuostatomis dėl daugia kalbystės Europos parlamente ir jos mažėjimo. Noriu pasinaudodamasis progą priminti, kad Europos komisijos veiksmų programa taip pat ir e, jos pakeitimai 12 val. 40 minučių nuo 18 iki 28 nebuvo išvesti į prancūzų kalbą. Tai e, yra e, rimtas daugkalbysės principo pažeidimas Europos parlamente. Pirmininkas, ačiū labai. Primsime tai domen. Ir atkreipsime dėmesį į šios svarbius klausimus, ponios ir ponai, mūsų darbo turkė numatyta supaprastinta tvarka balsuoti dėl pono Biogės pranešimo dėl Europos parlamento ir tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės taikymos. Teikiu šį pranešimą balsuoti reikalinga kvalifikuota 3 penktadalių balsų dauguma. Balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Czy wszyscy głosowali? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Noriu pasveikinti kolegą pranešėją Raimerį Belgę, padėkoti jam už rengiant pranešimą nuveiktą darbą. Toliau darbo atvarkė numatyta balsuoti dėl 2011 metų finansinių uh, įsipareigojimų ES bendro biudžeto. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo vardinių būdų. Balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Dvidešimt pirmasis pakeitimas balsuojame vardiniu būdu, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. Vienuoliktasis pakeitimas, balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Keturioliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Tryliktasis pakeitimas. Ponas Šulcas pateikė e, prašymą pasisakyti dėl šio pakeitimo. Prašau, suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Dėl 13 pakeitimo mūsų frakcijos vardu noriu paskelbti šį pareiškimą. Tai yra pakeitimas, kurį pateikė mūsų frakcijos vardu biudžeto komitete kolega Joran Ferm. Mes neteikėme šio pakeitimo dar kartą, tačiau žaliųjų frakcija surinko 40 parašų ir e, šį pakeitimą pateikė mes balsuojant dėl šio pakeitimo susilaikysime, sutarėme su kolegomis iš žaliųjų, kad e, Dėl turinio mes visiškai sutarėme, tačiau buvome anksčiau prieėmę sprendimą neteikti šio pakeitimo, todėl susilaikysime balsuodami, tačiau noriu pareikšti, kad mes pritarėme pasiūlymui įvesti finansinių sandorio apmokestinimą ir tikimės, kad e, kolegos atnausiu laiko tinkamą sprendimą ir priims. Pradedame balsuoti dėl 13 pakeitimo. Vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar jūs jau balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Svarbus, svarbi informacija. Europos parlamentas nepritarė uh, gruodžio 10 dienos tarybos pasiūlymui dėl 2011 metų biudžeto pakeitimo. Tai reiškia, kad uh, rezoliucijoje, dėl kurios balsuosime, mes išbrauksime žodžius e, e, dėl pakeistos versijos 2011 metų biudžeto atžvilgių, nes mes e, nekeičiame 2011 metų biudžeto nuostatų. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos, kurios e, nuostatos galime dar pakeisti, jeigu bus patvirtinti, patvirtinti pakeitimai. Prašau dėl vedimo tvarkos. Pone pranešėjas, Sidonija Janžajevska. Ačiū, pone pirmininkė. Manau, kad Reikia išaiškinti kolegoms, kad mes balsuojame be pakeitimų dėl tarybos pateikto biudžeto projekto, nes šis projektas visiškai atitinka praeitą savaitę biudžeto komitete patvirtintas nuostatas ir pozicijas, dėl kurių dėrėjomės devynis mėnesius, naudodamasi progą. Norėčiau padėkoti parlamento komitetų pranešėjams, už pasitikėjimą ir paramą, kurią man suteikėte dėrybų e, eigoje ir tikiuosi, kad šiandien patvirtinsime 11 metų biudžetą tam, kad jis būtų pradėtas įgyvendinti nuo sausio pirmos dienos. Ačiū. Ponas ir ponai, Taigi patvirtinome biudžetą šiandien be pakeitimų, nes visiems, e, visi pakeitimai buvo atmesti. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos. Darbo tvarkėje numatytas balsavimas dėl ponios Jindžajevskos pranešimo dėl ES bendrojo biudžeto 2011 metais e, visi biudžeto skyriai. Balsuojame dėl antrosios ir ketvirtosios pakeitimų. Pasavimas dalimis, kas už pirmąją dalį. Kas prieš. Kas susilaiko. Pritarta. Kas už antrąją dalį. Kas prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Tikslinamės elektroniškai dar kartą. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, dar kartą tikslinamės elektroniškai, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Teikiu balsuoti visą rezoliucijos projektą su pakeitimais, vardiniu būdu balsuojame, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Chciałem, chciałem pogratulować obydwu. Norėjau pasveikinti pranešėjas, ponė Sidonė Jendžiajevska ir ponė Helga Triupel. Dar tarybos atstovai norėjo tarti keletą žodžių, suteiksime tarybos atstovams tokią galimybę, prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, parlamentas ką tik patvirtino tarybos poziciją dėl biudžeto projekto 2011 metams be pakeitimų ir tarybos vardu aš tik tai galiu pasveikinti bendrą susitarimą dėl 11 metų biudžeto. Dziękuję. Proszę Państwa, proszę Państwa. Nie... Ačiū. Ponės ir ponai. Norėčiau dabar padaryti pareiškimą, sako pirmininkas. E, bardzo proszę, bardzo proszę o wysłuchanie oświadczenia. One jest ważne. Ponios ir ponai, norėčiau, kad išklausytumėte pareiškimo, pranešimo. Pirmą kartą taikėme Lisabono sutartyje numatytą procedūrą. Praėjusiais metais dirbome pagal supaprastintą procedūrą, o šį kartą visapusiškai pritaikėme Lisabono sutartyje numatytą procedūrą. Taigi noriu pareikšti, kad mes priėmėme sprendimą kurį, e, dėl, dėl e, pasiūlymo, kurį komisija mums pristatė 2010 m. lapšio 26. Ir dirbome pagal sutarčių, sutarties 3.